kad mes e, labai norime, kad visuomet dažnai būtų skiriamos e, bausmės iki gyvos galvos. Reikia, kad būtų skirta proporcinga bausmė. E, Pirmininkas, reikia atskiros diskusijos šiuo klausimu, reikėtų labiau pasigilinti. Dabar grįžtų prie kitų reikalų. Austrijos kompetentingos institucijos e, mane informavo, kad ponė Raner pakeitė ponas Heinzas Bekeris nuo e, balandžio pirmosios dienos. E, noriu pasveikinti naująjį kolegą pagal trečią taisyklę, jos antrąją dalį, kol bus pat patikrinti pono Bekerio įgaliojimai ir įvertinti, ar nėra jokio užginčymo. Ponas Bekeris gali užimti savo pareigas parlamente, naudotis visomis teisėmis, jeigu yra pasirašęs raštišką deklaraciją, kurioje pasakyta, kad jisai neužima jokių pareigų, kurios būtų nesuderinamos su Europos parlamento nario mandatu. Jūs salėje esate, sveikinu jūs prisijungusi prie mūsų. Ponas Trevoras Kolmanas mane informavo, kad jis nebepriklauso Europos, Europos laisvės ir demokratijos frakcijai. Jis nuo šiol yra neprisijungęs narys, konkrečiai nuo kovo 25 dienos. Dar vienas pastebėjimas pasirašymas dokumentų pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Aš kartu su tarybos pirmininku e, pasirašysiu antradienį keturis teisės aktus pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 74 taisyklę. E, šių dokumentų tekstai yra jums pateikti, o dabar darbo tvarkės pakeitimai. Projekto, darbo tvarkės projektas buvo patvirtintas pirmingos suėgoje kovo 31 dieną pagal 37 taisyklę. Ji buvo jums išplatinta. Pirmadienio darbo tvarkė lieka nepakitusi. Ant, dėl antradienio, dėl Polno Fernandiš pranešimo, dėl 2012 metų parlamento išlaidų planų. Laisvės ir demokratijos Europos frakcija paprašė, kad balsavimas dėl šio dokumento būtų atidėtas iki gegužės plenarinės sesijos. Dabar aš norėčiau suteikti poniai Andriasin tam, kad jį pateiktų šį prašymą. President. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, paprašiau žodžio tam, kad, mes, e, kad paprašyčiau jūsų atidėti balsavimą dėl pono Fernandeš pranešimo. Mes to prašome dėl e, vieno paragrafo, kuris atsirado pranešime, jame kalbama apie Europos istorijos namus. Man atrodo, kad e, e, išvadų plane yra nurodyti neteisingi skaičiai, kurie tik tai išpūs mūsų išlaidas. Dabar teigiame, kad e, šiems namams įsteigti reikės 13,5 milijonų eurų. Ši suma yra didesnė nei buvo planuojama anksčiau. Ir kai aš pasakiau, kad anksčiau buvo kalbėta apie tai, kad, kad šiam projektui reikės skirti 10 milijonų eurų, vienas parlamento darbuotojas mane apkaltino melavimu. Kas yra dar blogiau, ponia pirmininkė, yra tai, kad čia iškyla akivaizdus uh, interesų konfliktas, kadangi biudžetų komiteto pirmininkas dirbs Europos istorijos namų taryboje, net, ne, net ir negaudamas atlyginimo, vis, vis tiek jis įsivels į interesų konfliktą. Tai iš tikrųjų yra šaipimasis iš uh, visų mūsų žodžių. Ir todėl mes, mes manome, jog pirmiausia reikia išsiaiškinti šį klausimą ir tik po to galima bus balsuoti dėl šio dokumento. Ar kas nors norėtų pasisakyti už tai, kad būtų pritarta šiam prašymui? Panas Peronį. Presidente, io ritengo che sia opportuno questo rinvio. Pone pirmininkė, Aš manau, kad mes turėtume atidėti balsavimą dėl šio dokumento. Mes kalbame tik tai apie keturias ar penkias savaitės. Ir kaip ir buvo visiškai teisingai pasakyta, mums reikia išnagrinėti šį klausimą išsameu. Ar dera iš tikrųjų išleisti milijonus tam, kad būtų gyvendintas šis projektas. Taigi aš pasisakau už šį prašymą. O kas norėtų pasisakyti prieš šį prašymą? Ponas Lamasūras. Oui, Taip, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, biudžetų komitetas dirbo, jis atliko savo darbą ir buvo parengti išlaidų planai, planai atsižvelgiant į, į parlamento veiklą 2012 metais ir mes atsižvelgėme į visus tuos veiksmus, kurie buvo svarstyti ir po to patvirtinti plenarinėme posėdėje. Be abejo, įvairios e, frakcijos turi skirtingas nuomonės dėl šio klausimo. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad aš nenoriu, kad ponė Andriasin, kuri puikiai išmano šį klausimą, būtų leista teikti, jog Biudžetų e, komiteto pirmininkas, dirbdamas istorijos namų e, taryboje, įsivels interesų konfliktą. Tai liečia mane asmeniškai. Biudžeto komiteto pirmininkas buvo paskirtas į šią tarybą tam, kad e, buvo paskirtas skaidriai, tam, kad jisai atstovautų mūsų institucijai šioje taryboje. Jeigu ka, nors, kas nors užginčioja šį mandatą, aš galiu jį jums gražinti. Tačiau aš manau, kad kalbant apie interesų konfliktą, būtina yra labai gerai viską pasverti. Dėkuoju. Kto... Balsuojame. Kas pasisako už ponios Andrėjasen prašymą? Kas prieš? Dėkoju, kas susilaikė. Šis prašymas nebuvo patvirtintas. Periname toliau prie trečiadienio darbo atvarkės. Dėl bendrosios rinkos e, e, debatų Europos liaudės partijos frakcija paprašė, ar galima būtų pateikti rezoliucijų projektai tam, kad būtų uh, užbaigti svarstymai dėl komisijos pareiškimo dėl viešųjų pirkimų. Ar, ar kas nors iš EPP frakcijos norėtų pristatyti šį prašymą? Ačiū, ponė pirmininkas, APP e frakcija siūlo komisaro Barnie poziciją dėl viešųjų pirkimų ir jų tobulinimo ES, ES tobulinimo dar labiau pagilinti, pagerinti per rezoliuciją ir prašome paramos tam. Da. Dėkoju, o kas norėtų pasisakyti už šį prašymą? Pone Bereš. Pone Beres. No. Ne, jūs nenorite pasisakyti? Madame. Pone Gebhardt, aš e, kaip, nes, esu ponė Gebhardt, ne ponė Beres, tačiau vis tiek palaikau uh, frakcijos EPP poziciją, nes tikrai verta apie tai diskutuoti. Tiesiog norėjau pasakyti, kad kartu su mm, Imko koordinatoriumi ponu Švab mm, sutarėme, jog nebalsuotumėme šią savaitę dėl rezoliucijos, nes dar reiktų dėl jos padiskutuoti. Taigi taip, už tai, kad būtų e, pareiškimas patvirtintas rezoliucija, tačiau prieš tai, kad būtų balsuojama šią savaitę. Kas norėtų pasisakyti prieš šį prašymą? Panašu, kad niekas. Gerai, tuomet galime perti prie balsavimo. Kas už EPP frakcijos prašymą? Kas prieš? Kas susilaikė? Šis prašymas patvirtintas. Taigi, terminai numatyti šiam klausimui. Taigi, rezoliucijų jos projektus galima pateikti iki rytojaus 10 val. ryto. Pakeitimus ir bendrus rezoliucijos projektus galima teikti iki trečiadienio 10 val. Pakeitimus bendriems rezoliucijos projektams galima pateikti iki balandžio 6 dienos, tai yra trečiadienio, iki 11 valandos o balsuosime dėl šio dokumento balandžio 7 dieną, tai yra ketvirtadienį 12 valandą. Taigi, darbo grafikas iš ties yra labai įtemptas. Toliau ketvirtadienis Liberaldemokratų už Europą alijanso frakcija paprašė, kad būtų svarstytas Ei Weiwei atvejis e, Kinijoje pagal 122 taisyklę ketvirtadienį po pietų vietoj Zimbabvės. Pone Ferhofštat, prašau. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Aivaivei yra geriausiai, galiu pasakyti, žinomas uh, Kinijos menininkas. ir jis buvo sulaikytas sekmadienį uh, Pekino oro uoste ir dabar, kiek mums yra žinoma, yra laikomas kalėjime. Aš nu, pasinaudodamas progą norėčiau ne vien paprieštarauti uh, Kinijos valdžiai, tai pasielgus, bet ir pasakyti, kad gal reikėtų mums pasvarstyti. Uh, Ar nereikėtų šio klausimo kelti ES ir Kinijos vadovų e, susitikime, kuris vyks netrukus. Ir aš manau, kad mes turime kuo skubiau patvirtinti rezoliuciją šiuo klausimu tam, kad galėtume daryti spaudimą Kinijos valdžiai, reikalaudami išlaisvinti poną Ai Weiwei. Skubos tvarka bus svarstamas ketvirtadienį Zimbabvės klausimas ir aš manau, kad būtų gal geriau jį pakeisti ir svarstyti pono Ai Weiwei klausimą. Tačiau dar geresnis pasiūlymas, man atrodo, būtų perkelti e, padėties e, dramblio kaulo e, krante diskusija dėl dramblio kaulo kranto trečiadienį ir tuomet mes turėtume dar vieną laisvą vietą ketvirtadienį ir tuomet galėtume svarstyti pono Eiwaiwai klausimą. Na, panašu, kad pakeisti darbo tvarkę taip, kaip jūs siūlote, nebus lengva, todėl mums reikės viską gerai išnagrinėti. Taigi, pirmiausia, jūs siūlote dramblio kaulo kranto klausimą perkelti iš ketvirtadienio vakaro į trečiadienio darbo tvarkę. Tikriausiai Šis klausimas turėtų būti svarstytas 8 val., kadangi kitaip mes nesurastume jums laiko. Galbūt diskusijoms galėtume skirti pusvalandį. Ir tai reikštų, kad ketvirtadienį mes turėtume laiko e, tam, kad galėtume svarstyti pono AYY klausimą, tam, kad galėtume jam padėti. Ar viskas visiems yra aišku iš to, ką aš pasakiau? Ar kas nors norėtų paremti šį prašymą arba pasisakyti prieš? Ne, ar tiesiog balsuojame? Balsuojame, kas už šį pasiūlymą? Ne, ne, matau, kad kažkas nori pasiskyti, prašau. Porą žodžių. Noriu palaikyti šį pasiūlymą. Tačiau trečiadienio vakaras yra labai įtemptas. Gal reiktų paprašyti tarybos ir komisijos e, e, kalbėti trumpiau ir kad pirmininkaujantis vicepirmininkai labai griežtai paisytų kalbėjimo laiko ir e, palaikyti juos šiame sunkiame darbe. Ačiū. We'll e, uh, Taip, mes apie tai pagalvosime. Taigi, kas remia šį pasiūlymą? Kas prieš? Dėkoju. Taigi, pasiūlymas yra patvirtintas. Taigi, Ketvirtadienį po pietų e, svarstysime pono Eivaivai padėtį, o dramblio kaulo krantą. Kranto klausimą svarstysime 8 val. trečiadienį vakare. Yra dar vienas pasiūlymas, kurį pateikė ponia Gebhardt. suggested we take the vote in May, not in April, and we didn't. Uh, decision, colleagues, last Gerbėjai kolegos, ponia Gebhardt, gal jūs galėtumėt dar kartą išdėstyti savo pasiūlymą? Herr Präsident, ich habe Pone pirmininkė, štai ko prašiau būtent, kad balsavimas dėl rezoliucijos, dėl viešųjų pirkimų, tai yra komisijos pareiškimą, būtų perkeltas į gegužę, tai kartu reiškia, kad rezoliucijų pateikimo ir pakeitimo pateikimo terminai turėtų būti atidėti, o dėl to jūs nebalsavote. Kas už šį prašymą? Niekas Kas prieš? Kas nors nori ką nors pasakyti? Jūs prieš šį prašymą, prašau. La. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, atsižvelgiant į šį svarbų klausimą, reiktų vengti papildomų pakeitimų, todėl nereiktų palaikyti pasiūlymo. Taigi Kas už ponios Gepard pasiūlymą? Kas prieš? Ačiū. E, pasiūlymas patvirtintas. Ačiū Jums. Ustaliliśmy porządek obrad, proszę Państwa. Przechodzimy do pierwszego. Taigi, susitrėmė dėl darbo atvarkės projekto. Taigi dabar galime perėti prie pirmojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie ponios Gijom pranešimo dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausių reikalavimų. Madame Intveld. Pane Intveld, prašau. Dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Man buvo neaišku, kada reikėjo iškelti šį klausimą. Prieš dvi savaitės administracija po po kelių kibernetinių atakų nusprendė uždaryti mūsų pašto, elektroninio pašto dėžutės visai savaitai. Man atrodo, kad yra visiškai nepriimtina neleisti žmonėms naudoti savo elektroninio pašto dėžutėmis visą savaitę. Aš norėčiau, kad man būtų paaiškinta, ar šis sprendimas buvo pateisinamas, ar jis buvo tinkamai pagrystas ir kokia yra iš tiesų dabartinė situacija. Dėkoju, ponė, mes išnagrinėsime šį klausimą. Mes viską patikrinsime ir po to jums. Uh, pateiksime daugiau informacijos.